Well, we should start. Ladies and gentlemen, let me inter... Gerbėmėjai ponai ir ponios, norėčiau nutraukti jūsų diskusijas, nes mes turime pradėti komiteto posėdį. Labas vakaras. Labas vakaras visiems pramonės komiteto nariams. Tai yra pirmasis mūsų komiteto posėdis šiek tiek kitoks nei visi kiti posėdžiai, dėl to, kad šiandien mes rengiame paskirtojo komisijos nario klausimus. Ir sveikinu taip pat pas mus atvykusius IMKO, ENVI ir transporto komiteto, komitetų narius. Ponas Antonijo Tajani, buvęs Europos komisijos e, pirmininko pavaduotojas, kuris pradėjo eiti savo pareigas 2009 metais. Taip pat dalyvauja mūsų posėdėje, jis sveikino. Norėčiau ypač šiltai pasveikinti poną Nelį Feroči, kuris yra paskirtasis komisijos narys atsakingas už pramonę ir verslumą. Tai yra labai svarbios temos, būtent apie jas šiandien ir kalbėsime. Pramonė ir verslumas. Tai bus pagrindinės šio vakaro diskusijų temos. Ir pirmiausia, norėčiau pasveikinti kolegas iš Vokietijos ir Niderlandų. Jūs puikiai atstovavote visai Europos Sąjungai. Mes taip pat džiaugiamės jūsų pergalę. Puiku. Na kągi. Pirmiausia, norėčiau pasakyti kelias žodžius. Pirmiausia, pagal e, komisijos narių tvirtinimo gairias Europos parlamentas turi įvertinti visus paskirtuosius komisijos narius, atsižvelgdamas į jų kompetenciją, pasirežimą dirbti Europos Sąjungai ir e, savarankiškumą. Taip pat reikia įvertinti jiems paskirto portfelio išmanimą ir gebėjimą bendrauti. Tai yra labai svarbu. Paskirtasis komisijos narys, ponas Nelė Feročiui, kuris dalyvauja šiame posėdėje, prieš atvykdamas mūsų posėdį atsakė raštu į raštu jam pateiktus klausimus. Visi tie atsakymai buvo išversti visas kalbas ir išplatinti mūsų komiteto ir kitų komitetų dalyvaujančių šiame, šiuose klausimuose nariams. Mūsų posėdžio tvarkaraštis yra labai svarbus. Iš pradžių suteiksime žodį paskirtajam komisijos nariui, tam, kad jisai pasakytų įžangos kalbą, kurie neturėtų viršyti 10 minučių, Pane ambasadoriu, tikiuosi, jūs mane girdite. Ir po to turėsime 35 minutės skirtas klausimams. Nepamirškime, jog ponas Nelį Firoči dirbs tik kelis mėnesius. Tai yra tol, kol rudenį nebus paskirta nauja komisija. Todėl šie klausimai rengiami pagal supaprastintą procedūrą. Kai mes rugsėjo mėnesį ar spalio mėnesį rengsime kitų komisijos paskirtų narių klausimus, situacija bus visiškai kitokia ir mes turėsime išklausyti keturis komisijos narius. Taigi, dabar 35 minutės skirtos klausimams ir iš pradžių galės pasisakyti uh, kiekvienos frakcijos atstovas vienas. Aštuon, aštuonios frakcijos dirba šiame komitete ir žodis bus suteiktas pagal pingpongo principą, jei galiu taip, taip apibūdinti tą tvarką. Tai yra uh, kad jūs galėsite pateikti klausimą ir ponas ambasadorius turės iš karto jį atsakyti. Ir klausimas ir atsakymas kartu turėtų užtrukti neilgiau nei 3 minutės. Tai reiškia, kad jūsų atsakymas turėtų būti trukti maždaug vieną minutę ir po to komisijos nariui galėsime suteikti porą minučių tam, kad jis galėtų pateikti savo atsakymą. Ir jeigu galėsite greičiau suformuluoti savo klausimą, trumpiau jį suformuluoti, tuomet ponas ambasadorius turės daugiau e, laiko atsakymui. Ir galbūt pagal situaciją žiūrėsime, ar galėsime suteikti galimybę jums užduoti papildomą klausimą. Kolegos iš Envi, Imko ir transporto komitetų. Negalės užduoti klausimų paskirtajam komisijos nariui, nes, kaip minėjau, dabar ši klausimai yra rengiami pagal supaprastintą procedūrą. Kai rugsėjai ar spalį vyks klausimai, tuomet be abejo laikysimės įprastinės tvarkos ir tuomet jūs galėsite užduoti savo klausimus. Ir dirbsime pagal tokią tvarką, kuri buvo taikoma 2009 m. rugsėjo mėnesį, kai vyko ponio Tajani klausimai. Po klausimų ir atsakymų paskirtasis komisijos narys galės apibendrinti įvykusias diskusijas. Ir dabar kreipiuosi į naujus komiteto narius prašau nekalbėti per nedį greitai, nes visos kalbos yra verčiamos į visas kalbas. Todėl, jeigu kalbėsite per nelik greitai, tuomet mūsų vertėjai, kurie dirba šiame posėdėje, vargu ar galės jūs tinkamai išversti, jiems bus sunku dirbti. Taigi nekalbėkite per nelik greitai. O dabar Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad jūs viską supratote ir sutikiu žodį paskirtajam komisijos nariui. Prašau, ponė. Signor Presidente della Commissione, onorevoli deputati. Pone komiteto pirmininkė, gerbiami nariai, ponios ir ponai, pirmiausia, norėčiau palinkėti jums sėkmės jūsų darbe, suprantant, kad mes pradedame kadenciją, kuri bus labai svarbi Europai, kaip kai kurie iš jūsų žinote, Europos pareigojimai Europai buvo mano profesinio darbo leitmotyvas. Aš visą laiką sekiau Europos projekto e, tiekme ir kaip vyriausybės narys taip pat, o pastaruoju metu kaip e, Italijos ambasadorius Europos Sąjungoje. Šiandien aš e, kalbu kaip paskirtasis komisijos narys, kuriam atsakomybė tektų už pramonę ir verslumą. Aš puikiai suprantu, koks laukia manęs vaidmuo ir kokie manęs laukia darbai. Ir ką tai reiškia nepriklausomumai ir autonomijai. Per man skirtą laiką norėčiau pasinaudoti e, šią progą, kad būsiu pasirengęs, jeigu būsiu paskirtas patvirtintas e, šioms pareigoms dirbti atvirai, palaikyti dialogą su jumis ir, kaip sakė jūsų pirmininkas, mano kadencija truks tik tai iki dabartinės komisijos darbo pabaigos. Nepaisant to, aš esu pasirengęs dirbti pilnai ir tęsti mano pirmtako Antonijo Tajani darbą. Noriu padėkoti jam už tai, už tai, ką jis yra nuveikęs kaip komisijos vicepirmininkas. Pane pirmininkė, krizė kilus viešųjų finansų srityje pasiekė ir ekonomiką. Pastaruoju metu beveik 4 milijonai darbo vietų prarasta Europoje pramonės sektorija. Priimtos priemonės, kad būtų galima išlaikyti viešųjų finansų tvarumą ir fiskalinės konsolidacijos priemonės leido mums pasiekti tam tikro stabilumo, tačiau tai turėjo neigiamą poveikio realiai ekonomikai. Todėl šiandien puikiai suprantame, kokie yra e, Europos prioritetai. Reikia daugiau dėmesio skirti augimui, kovai su nedarbu, ypač jaunimo nedarbu. Ir šio požiūrio taško pramonė ir verslumas turėtų suvaidinti lemiamą vaidmenį. Europos ateitis priklauso nuo jo sugebėjimo e, užimti lyderio pozicijas šioje srityje, todėl mums reikia lemiamų pastangų, leidžiančių pramoniai prisidėti ženkliau prie tvaraus augimo, prie užimtumo. Visą tai reikia daryti sukūrus ambicingą programą, siekiant gražinti konkurencigumą suprantant, kad tvarumas ir konkurencigumas gali vienas kitam padėti. E, Visą tai yra pažymėjusi kovo mėnesio Europos valstybių vadovo taryba. Dabar atsiranda bendras konsensusas dėl to, kad reikia peržiūrėti Europos darbotarkės prioritetus. Iki šiol Tas prioritetas buvo griežtas lėšų taupimas. Daugiausia dėmesio buvo skiriama makroekonominiams aspektams. Tuomet liko mažai vietos mikroekonominiams aspektams, e, kurie yra arčiau realiosios ekonomikos. Turiu pabrėžti, kad kovo mėnesio vadovo taryba norėjo daugiau dėmesio skirti pramoniniai bazai, kaip pagrindiniai varančiai jėgai, kuriančiai augimą ir stabilumą. Čia miniu komisijos komunikatą, kom, norėčiau paminėti komisijos sausio mėnesio komunikatą. Tai procesas pradėjo na, būtent tuos veiksmus, kurie na, buvo pakartoti ir vadovų taryboje ir atsispindėjo jūsų pranešėjo Butikoferio pranešime. Taigi, nubrėžtas aiškus kelias Ir vienas šio kurso sėkmingų elementų yra paprašy, buvo paprašyti komisiją parengti detalės kelio gairės e, šioje srityje. Šios kelio gairės bus pateiktos 15 metų pradžioje, tačiau aš norėčiau komisijos kolegijai pasiūlyti iš karto pradėti parengiamai darbą ir tikiuosi, kad Europos parlamentas sugebės prisidėti šiame darbe ta forma, kuri jam pasirodys tinkamiausia. Pagal Europos tarybos pateiktą informaciją kelio gairės e, susidės iš keturių dalių. Pirma, e, prieiga į rinką, ypač daug dėmesio skiriant vidaus e, rinkai ir tarptautinėms rinkoms. Nepaisant didžiulės pažangos, vidaus rinka, jos kūrimas turi būti užbaigtas, taikant papildomas priemonės kad būtų pašalintos e, likusios kliūtis, trukdančios konkurencingumui, bendrovė augimui. Lygiai grečiai mes norime skatinti veiksmingą e, strategiją, kad būtų galima pasiekti trečiųjų, trečiųjų šalių rinkas. Ir čia svarbu vaidmenį galėtų suvaidinti laisvos prekybos sustarimai tarp ES ir kitų šalių. Šiuo metu ES derasi svarbiamis tarptautinėmis partnerėmis ir aš pasistengsiu tų darybų metu dėti visas pastangas, kad e, Europos bendrojimas atsirastų geresnių galimybių e, patekti į trečiųjų šalių rinkas. Aišku, mes turime apsi, a, a, atminti ir a, e, Europos pramonės a, interesus. Trečias skyrius būtų skirtas ištekliams, nes komisija a, bendrovėms turėtų skirti tinkamas priemonės palengvinti jų priegą prie kreditų, ypač kosmė ir horizontas 2020 kontekste. Tai būtų stabilu, stabili prieiga prie išteklių, medžiaginių ir energetinių išteklių. Na, o paskutinis skirius tai būtų energetiką. Noriu priminti Jums, kad komisija yra pasirengus dirbti dviem frontais, gerinant Europos pramonės konkurencingumą, užbaigiant vidaus energetikos rinkos kūrimą, gerinant energijos panaudojimo veiksmingumą ir mažinant priklausomybę nuo išorinių šaltinių. Na ir pagaliau komisija norėtų skatinti profesinių, pro, profesinių įgūdžių plėtojimą e, mokant e, jaunimą ir e, skatinant įgyti profesinę kvalifikaciją. Toliau e, parama naujovėms. Naujovėms vaidina labai svarbu vaidmenį, gerinant konkurencingumą. Naujų iniciatyvų jau imtasi ir jos yra finansuojamas pagal Horizontas 2020 programą. Ypač reikėtų paminėti svarbiausias technologijas, kurios kartu su žaliosiomis technologijomis ateityje bus svarbiausios varančiosios jėgos pramonės atsinaujinimo ir konkurencingumo gerinimo srityje. Norėčiau paminėti čia ypatingą struktūrinių fondų vaidmenį. Apie 100 milijardų eurų bus skirti Europos regionams E, plėtoti naujoves pramonės rytyje. Ketvirtas skyrius, kuris yra taip pat svarbus, yra susijęs su reglamentavimo kokybė. Komisijos pradėtų veiksmų kontekste pagal REFIT e, iniciatyvą, e, aišku, man per ribotą skirtą laiką būtų priklausytų panaudoti e, šias priemonės, kad būtų galima sumažinti biurokratiją ir administracinę naštą bendrovėmis, ypač kalbant apie poveikia aplinkai versin, vertinimus bendrų kaštų ir poveikio išbandymo galimybės, kurias reikia panaudoti ne tik laikantis Europos teisės aktų, kurie egzistuoja dabar ir bus priimti ateityje, bet ir laikantis tarptautinių standartų, kaip e, sakė kovo mėnesio taryba. Taigi, turint galvoje tas priemonės, aš ketinu įgyvendinti e, visus e, darimo principus siekiant, kad būtų atsižvelgiama į konkurencingumo aspektą visada rengiant Europos standartus. Veiksminga pramonės atsinaujimo strategija taip pat turės apimti MVI, kurios sudaro 80 procentų e, darbo vietų Europoje. Be to, tai, tai komisija turi daugiau priemonių teikti finansinę priemonę MVI. Norėjau priminti COSME programą ir kai kurios horizonto programos aspektus galėčiau kalbėti, pakalbėti apie tai detaliau, jeigu turėsite klausimų apie šių programų veiklos aspektus. Na ir pagaliau norėčiau priminti Jums, kad kai kalbame apie MVI, tai komisija ketina iki galo gyvendinti mažą verslo akto principus. Netrukus renksime viešas konsultacijas e, dėl šio akto įgyvendinimo, o viso to tikslas yra įvertinti galimybės e, ateityje plėtoti e, šias iniciatyvas. Pirmininkas prašo e, rezumuoti likusias mintis. Gerai, keletas žodžių. Noriu priminti Jums, kad komisija yra įsipareigojusi parengti strateginius pramonės atnaujimo planus, dėl kurių e, jau yra įvykusios konstatacijos dėl pastatų, automobilių ir taip toliau. Ir taip pat norėčiau priminti e, Galilėjo ir Kopernikus, tai yra kosmoso programų aktualumą. Baigdamas, norėčiau priminti, kad dėl ekonominės krizės piliečiai ES suvokia kaip nutolusią nuo jų, kur nesirūpina jų problemomis. Per kitą kadenciją Europos institucijos turi dėti viską, kad gražintų visuomenės pasitikėjimą Europos projektu. Ir aš manau, kad Europos darbotvarkė skirta realiai ekonomikai, pramonė ir konkurencingumui gali prisidėti prie augimo ir darbo vietų kūrimo ir Europos projektą priartinti prie piliečių. Jeigu aš būsiu patvirtinęs e, kaip komisijos narys atsakingas už pramonę ir verslumą, aš ketinu siekti šių tikslų ir esu įstikinęs, kad galiu pasitikliauti bendradarbiavimu su jumis šiame komitete. Ačiū ponia pirinkė, dabar galiu atsakyti jūsų klausimus. Ačiū, pana ambasadoriau. Klausimai. Koordinatorių klausimai. Karinš, trys minutės kartu. Tai reiškia, kad jeigu galėtumėte užduoti savo klausimą per vieną minutę, būtų gerai. Labai ačiū, pana Firočiai. Nekilo klausimų dėl jūsų įsipareigojimų Europos idėjams, jūsų biografija pati viską pasako. <clears throat> Aš manau, kad komisijos pagrindinė užduotis yra mm, sustiprinti atkurti Europos konkurencingumą. Perindama šios pareigas iš pon, pono Tajanio turėsite tik kelis mėnesius laiko, ar jūs tęsite jo pradėtas, e, pradėtus darbus ir eisite mm, tą pačią kryptimą ir turėsite naujų idėjų kitokių. Norėčiau išgirsti jūsų komentarų. Uh, apie tai, <clears throat> ką siūlysite kolegoms komisijoje siekiant sustiprinti Europos konkurencingumą, ypač keliose srityse, pirmiausiai energetikos. Minėjote, kad privalome padidinti, sustiprinti su e, energijos vartojimo efektyvumą, daugiau naudotis naujinančio energijos išteklių, tai atneš tam tikrus papildomas e, išlaidas ir kaštus pramoniai, kaip ketinate tas e, kaštus ir sąnaudas kompensuoti ir atsverti. Aš puikiai suprantu, kiek truks mano kadencija ir e, aš stengsiuosi tęsti savo pirmtako pradėtus darbus. Konkurencingumas e, bus vienas iš pagrindinių mano veiksmų komisijoje variklių. manęs laukia du svarbiausi darbai. Pirmasis susijęs su kelio gairių plano rengimu, e, kurį galutinai pristatys parlamentų ir tarybai nauja sudėties komisija. Ir mes jau esame sustatę tam tikras prioritetinės sritis, rengdami šį planą tarptų prioritetinių sričių. Yra taip pat ir prieiga prie atitinkamų išteklių Europos verslui, ypač smulkiam ir vidutiniam verslui. Kalbėdamas apie išteklius, pirmiausiai turiu omenyje prieigą prie žaliavų, apie tai kalbėjau, tačiau taip pat ir prieigą prie energijos išteklių už prieinamą kainą. Šį klausimą spręsti nebus lengva ir jį turės spręsti visą komisiją. Aš e, savo atsakomybės srityje daugiausiai dėmesio skirsiu energijos ir klimato kaitos paketo konkurencingumo aspektų, kalbėjote apie tai, kad tai gali nešti papildomų išlaidų Europos verslui, minėjote taršos leidimų prekybos sistemą, komisija pasiūlė, o taryba pritarė e, pasiūlymui e, daug energijos suvartojančioms įmonėms išlaikyti dabartinį e, CO2 nuotekų režimą. Pirmininkas, jeigu pageidavote dar du sakinius, jums e, leisime pasakyti. Atsakant į šį klausimą, komisija taip pat numačiusi platesnio masto programą, kuri apriepia energijos e, saugumą, energijos vartojimą, efektyvumą ir ši strategija bus įgyvendinama vertinant energijos išteklių taupimo direktyvos e, įgyvenimo kontekste pasiektus rezultatus ir mums e, bus svarbu į energetiką atsižvelgti visose sritise. Ačiū S ir D frakcijai, dabar atstovaujantis kolega Nika. Užduos klausimą. Pone paskirtasis komisarė, akivaizdu, kad dabartinės komisijos kadencija yra per trumpa ketinate imtis atinkamų iniciatyvų, kad e, jie būtų prailginta, nepaisant to labai svarbu, kad būtų užtikrintas testinumas teisėkuros ir e, e, teisės aktų įgyvendinimo, ar e, kaip ketinate tą daryti, tą užtikrinti, ar kalbėjote su savo pirmtaku jau apie tai, kokiems klausimams reikės skirti daugiausiai dėmesio, jeigu taip, tai kokie tie klausimai yra. svarbiausias įsipareigojimas per e, mano kadenciją bus siekis užtikrinti, kad e, vyktų sklandus bendradarbiavimas tarp teisėkros institucijų, svarstant jau dabar pradėtus e, teisėkuros teisės aktus ir Pirmasis toks teisės aktų paketas būtų susijęs su gaminių sauga ir rinkų priežiūra. Antrasis susijęs su transporto priemonių registravimu. Ir trečiasis teisės aktų paketas, vadinamasis e-call paketas ir iki šios komisijos pabaigos šie teisės aktai turėtų būti patvirtinti ir galutinai parengti, kalbant apie mano diskusiją su komisijos pirmininko pavaduotoju Tajaniu. Galiu Jūs patikinti, kad diskutavome pakankamai daug apie įvairius klausimus ir <clears throat> prieš atsakydamas jūsų klausimus aš su juo ir su jo tarnybomis konsultavausi ir ketinu toliau tą daryti. Ačiū pana ambasadoriui. Kitą klausimą užduos ECR frakcijos atstovas ponas Marek Jūzef Grubarčiuk. Ačiū, norės kalbėti gimtąją kalbą. Vienas klausimas, kurį norėjau užduoti, susijęs su aukštomis energijos išteklių kainomis. Manau, kad klausimas, kaip šias kainas sumažinti, yra labai svarbus, siekiant užtikrinti, kad sunkioji pramonė iš Europos ne e, pasitrauktų, ypač automobilių e, gamybos įmonės, kokiu veiksmu kitėjote imtis, kad taip nestikti. Kitas dalykas susijęs su poveikio vertinimu, kurį minėjote jau seniai, žinoma, kad poveikio įvertinimas e, kuris yra privalomas ypač mažoms rytims įmonėms daro neigiamą įtaką šioms įmonėms e, gyvena atitinkamas reglamento nuostatus, taigi kokiu veiksmu ketinate imtis kad e, tas neigiamas poveikis smulkiajam verslui e, būtų keičiamas tam, kad e, šiam smulkiam verslui būtų sudarytas geresnės sąlygos. Kalbant apie energijos išteklių kainas ir jų poveikį, daug energijos suvartojant šioms pramonėms šakoms jau minėjau, kad ateitie bus ir toliau išlaikytas e, CO2 e, nuotekų e, režimas daug energijos suvartojančiam verslui ir pramoniai, o tai reiškia, kad e, nustatant naujuosius šiltnamo efektą sukeliančių dujų išmetimo tikslus, kurios turėtų patvirtinti vadovų taryba veikiausiai spalio mėnesį. Naujoji apivartinių taršos leidimų prekybos tvarka bus atitinkamai pakoreguota, tai yra labai svarbu. Be to, su pasirengęs e, įsipareigoti ir toliau atidžiai stebėti e, naujų teisės aktų rengimą, teisės aktų, kurie bus e, būtini tam, kad būtų galima užtikrinti naujų šilumų efekto dujų emisijų tikslų gyvendinimą. Savai suprantama, kad CO2 išmetimo naujausi tikslai bus patvirtinti pačiu aukščiausių politinių lygmenių. Kalbant apie tai, kaip palengvinti e, administracinį biurokratinę naštą mažoms rytims įmonėms susijusią su poveikio vertinimu atlikimu, mes dedame visas pastangas, kad ta našta sumažėtų, tačiau noriu pasakyti, kad peržiūrint smulkaus verslo aktą, apie kurį aš jau pranešiu pasitelkus viešasias konsultacijas, e, tačiau tai jau bus naujos e, sudėties komisijos užduotis. Galėsime galbūt pasiūlyti teisės aktą, pagal kurį būtų nustatyti specifiniai tikslai mažoms jūtiems įmonėms, siekiant sumažinti tinkamas išlaidas susijusios su poveikio vertinimu mažoms jūtiems įmonėms. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją ir suteikė žodį kolegai Debakeriui užduoti klausimą Alė frakcijos vardu. Dėkuoju, panė pirmkė, aš turiu du klausimus, du konkrečius klausimus. Pirmasis yra susijęs su tuo, kad e, per kitus mėnesius ir e, kitus metus mes turėsime gerai gyveninti tai, ką jau turime. Ir jūsų pirmtakas jau parengė e, tam tikrą politiką, bet ją gyveninant jums reikės užtikrinti pasiminarių pagalbą. Ir pavyzdžiui, tam, kad jos bendradarbiautų pagal met, e, atliekant metinį augimo, augimo vertinimą. Ir ką Jūs manote apie tai, kad kol kas e, tik tai 20 procentų visų tikslų yra pasiekta ir kaip valstybės narės galėtų pasiruošti kitam pokyčių tiklui. Ir antras klausimas yra susijęs su inovacijomis. Mes matome, kad nemažai mažų vidutinių e, įmonių šiuo metu dirba e, biologinių technologijų sektorėje. Šioms įmonėms labai sunkiai sekasi. Kaip jums, jūs galėtumėt susijęti pagalbą naujoms vidutinėms įmonėms, parmą inovacijoms ir su pagalba valstybėms narėjams, siekiant jas paraginti kurti naujas darbo vietas. Pane Debekerė, aš noriu pasakyti, kad aš puikiai žinau, kad labai daug ką turi padaryti valstybės narės, kurdamos e, verslui palankę aplinką, ypač e, mažoms vidutinėms įmonėms palankę aplinką. Be to, aš pritariu jūsų minčiai, kad uh, mikroekonominė situacija turėtų būti geriau integruota į Europos semestro e, kontekstą ir konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas. Ir ko gero aš turėsiu perduoti e, šias savo mintis savo e, kitam komisijos nariui, kuris bus atsakingas už pramonį ir verslumą. Kalbėtumės apie mažas metinės įmonės ir apie tai, kaip galima būtų jas paremti, tam, kad galima būtų skatinti jas kurti inovacijas, galiu pasakyti, kad mes turime nemažai įvairių priemonių. Aš jau kalbėjau kosme programą, bet kosme yra visiškai nauja priemonė ir ji daugiausia yra skirta mažoms vidutinėms įmonėms ir skirta tam, kad būtų skatinamos naujovės ir jų kūrimas. Ir dar vienas dalykas, kurio negalima pamiršti, tai kad Horizontas 2020, o tai yra naujojo pagrindų mokslinių tyrimų programa, dabar labiau nei kada nors anksčiau yra skirta tam, kad galima būtų užpildyti tą spragą tarp inovacijų ir gamybos. Taigi mes turime visas priemonės reikalingas inovacijoms skatinti. Dėkuoju ponė ambasadoriau, Sinekijotis, Gūja frakcijos atstovas. Pone pirmie, aš kalbėsiu savo gimtąją kalbą, tai yra graikų. To που ξέσπασε η οικονομική κρίση. Παπερότσι, 2008-aisiais prasidėjo ekonomikos krizė, nuo to laiko buvo bandoma įgyveninti įvairias priemonės teikiant paramą bankams, tačiau pramoniai ta parama ir smulkiam verslui nebuvo teikiama <clears throat> Daug pažadų girdėjome, tačiau apie naują požiūrį kol kas neišgirdome, kaip konkrečiai per kokias programas ketinate skatinti ekonomikos augimą. Svarbiausia prielaida yra reikalavimų procedūrų supaprastinimas ir užtikrinimas e, mažoms vietėms įmonėms gauti paskolas savo verslui vystyti. Kitas klausimas. Galbūt galėtumėte bendrais bruožais mums papasakoti, ar m, mm, esate susipažinęs su transatlantinės <clears throat> investicijų partnerystės sutartimi ir mm, galima, galimų neigiamų šios starties poveikių smulkiam verslui. Uh, Pane Silikotis, aš nesupratau, ką jūs e, kalbėjote apie susitarimą. Jūs neįdėte susitarimą. Koks tai buvo susitarimas? TTIP. Yeah, okay. Okay. Sorry. Tai buvo transatlantinė e, prekybos ir investicijų partnerystė. Gerai. Na kągi. Dėkoju Jums tai, kad Jūs paminėjot, kad aš buvau Romos e, instituto, tarptautinių santykių instituto e, pirmininkas. Aš e, atsistatydinau iš tų pareigų po to, kai mano vyriausybė mane paskyrė paskirtuoju komisijos nariu. Bet atsakydamas į jūsų klausimą, o jūs iš esmės kalbėjote apie tai, kad mes per daug dėmesio skiriame bankams ir per mažai realiai ekonomikai, galiu pasakyti, kad tai yra dažnai išsakoma kritika ir beje tai nėra klausimas, kuris yra tiesiogiai susijęs su mano, man patikėto portfeliu bankininkystės sąjunga yra skirta tam, kad, galim, kad visos įmonės, įskaitant ir mažas ir vidutinės įmonės, galėtų lengviau gauti finansavimą. Bet mm, aš koordinuosiu kosmės programos įgyvendinimą ir ji yra skirta Mm-hmm. mažos vidutinėms įmonėms ir šiai programai yra skirtas milijardas 400 milijonų eurų ir jos tikslas yra pa, supaprastinti mažų vidutinių įmonių prieigą prie finansavimo ir tai be gal ir nėra labai įspūdinga suma, bet vis dėlto ji egzistuoja. Toliau tarp transatlantinė prekybos ir investicijų partnerystė. Man atrodo, kad ši partnerystė gali atverti nemažai galimybių gali suteikti prieigą prie kelių rinkų, skaitant pirmiausia JAV rinką, o tai be abejo bus naudinga mažoms vidinėms įmonėms. Yra tam tikrų sunkumų, dėrybos vyksta sunkiai, aš apie tai žinau. Mano užduotis, man einant komisijos nario pareigas, bus neprarasti budrumo priimant sprendimus, ypač kai jie gali paveikti mūsų verslą, ypač mažas vietinės įmonės. Dėkuoju, ponui ambasadoriui. Kitas klausimas. Ypatis manas būti koferis iš žaliųjų frakcijos. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi e, ambasadorių, poną Nelį Feročį. Man buvo labai malonu išgirsti, kad jūs manote, kad konkurencingumas ir tvarumas yra dalykai, kurie neprieštarauja vienas kitam, bet kurie kaip tik gali papildyti vienas kitą. Ir šiame kontekste aš norėčiau sužinoti, ką jūs ketinate daryti jau dabar tam, kad galima būtų uh, skatinti pagrindinės strategiją, tai yra skatinti energiją, energetinį efektyvumą ir iš, efektyvų išteklių naudojimą. Ir ką galima būtų jau dabar trumpo, trumpalaikiai perspektyvoje padaryti tam, kad galima būtų skatinti investicijas į šias sritis. Mūsų rinkėjai per pastaruosius rinkimus, mano galva, pasakė, kad mes turime pereiti nuo politikos, kuri yra nukreipta į taupimą, į investicijų politiką. Bet aš jūs klausiu, ką kur šį mes galime padaryti trumpalaikėje perspektyvoje, tai yra jau dabar. Ir dar vienas klausimas. Daug kas šiame komitete mano, kad inovacijos, o jos yra reikalingos tam, kad mes galėtume pritoti pramonę ateityje, turėtų būti patikėtos jūsų vadovaujamam generaliniam direktoratui. Aš kalbu apie verslumo generalinį e, direktoratą. Ir ar jūs ketinate siekti e, šio tikslo per kitą kadenciją? Atsakydamas jūsų pirmąjį klausimą, aš galiu pasakyti, kad mano galva jūsų patiktas pavyzdys yra labai geras, nes energetinis efektyvumas yra tikslas, kurį mes netrukus apibrėšime. Jau kitą savaitę, ko gero, pateiksime pasiūlymą papildyti E, dokumentus, kurie reglamentuoja mūsų tvarumą ir konkurencingumą. E, kitaip tariant, mes skatinsime kurti tokias darbo vietas, kurios skatina inovacijas ir uh, tvarumą. Ypatingai tai būtų aktualu statybų sektoriuje. Ir kartu mes turime mažinti ir savo energetinę priklausomybę. Ir tai būtų dar papildoma priemonė uh, kuri, jei jį taikoma yra nuosekliai ir reguliariai, gali įrodyti, kad tvarumas ir konkurencingumas yra suderinami dalykai. Toliau. E, investicijos, e, jos ne visai patenka į man patikėtą kompetenciją, bet e, jos yra susijusios be abejo su naujų darbo vietų kūrimu. Eidamas savo pareigas, aš galiu tik tai tikėtis, kad sėkmingai gyvendinami kozmę programą mes galėsime e, e, pagal šios programos galimybės, nes skirtas ją biudžetas yra ribotas, galėsime paskatinti mažus vidinės įmonės, galėsime taip pat suteikti garantijas, paskolų garantijas ir tai turėtų paskatinti mažus vidinės įmonės investuoti į savo e, veiklos uh, E, išplėtimą kitose e, Europos šalise. Inovacijos e, yra klausimas, kuris jūs klausite, ar turėtų priklausyti jisai verslumo ir pramonės generalinių direktoratui. Tam tikrą prasme mes jau tai darome, gyvendinami programą Horizontas 2020. Bet Iš esmės tą klausimą spręs kitos komisijos pirmininkas ir kita komisija. Aš galiu pateikti jiems šiokias tokias rekomendacijas ir tai yra tiek, kiek aš galiu padaryti. Dėkoju FDD frakcijos vardu, ponas Borelė. Uh, thanks. I will speak in... Dėkoju, kalbėsiu itališkai. Man atrodo, kad Tam, kad galima būtų veikti dabartinę krizę, mes turėtume plėsti savo veiklą įvairiuose sektoriuose. Jūs nekalbėjote apie mokslinius tyrimus ir mokymus, o man atrodo, kad šis rytis yra labai svarbi tam, kad galėtume skatinti naujoves. Ir antras dalykas, mums reikia skatinti įmonės plėstis. Kaip Jums atrodo, ar Jūs per kitas mėnesius galėsite padėti pagrindus tam, kad galima būtų giliau plėtoti mokslinius tyrimus ir uh, mokslo įmonių bendradarbiavimą su universitetais ir akademinė bendruomenė? Taip, be abejo, mano sakymas būtų taip, nes moksliniai tyrimai ir inovacijos yra tarpusavė susiję dalykai. E, būtent taip mes traktuojame šios dalykus, gyvendinami e, programą tai Horizontas 2020, jie yra skirta 18 milijardų eurų, tai yra e, pakankamai didelė suma. Be to, turėtum pasinaudoti dar tą paramą finansinę, kurie buvo suteikta pagal praeitą finansinę perspektyvą - 80 milijardų eurų mes siekime skatinti tuos mokslinius tyrimus, kurie po to gali būti pritaikyti pramonėje. Ir kitas komisijos narys, atsakingas už pramonę ir verslumą, dirbs vadovaudamasis pirmiausia galimybėmis, kurias suteikė programa Horizontas 2020. Dabar kolega iš prisijungusių narių. Ačiū pirmininkė. Manau, kad išgirdome puikų prisistatymą. Ačiū Jums. Norėčiau išgirsti atsakymą į klausimą dėl mikro įmonių. Nes e, daug mažų įmonių sudaro vis tiek nemenka svorį. Yra Didesnėse įmonėse viskas yra lengviau, tačiau mikro bendrovėse žmonės dažnai neturi pakankamai informacijos, per daug yra biurokratijos e, apie e, Europos Sąjungą. Ką galite padaryti, kad padėtumėte tiems žmonėms? Ir pagaliau e, visi žino, kad jūsų galiojimo data baigsis po keturių mėnesių, tačiau jūsų darbai gali už jų, jų jūsų produktas sukurtas gali galioti kur kas ilgiau, ar ne? Ačiū. Na, jūs iškėlėte svarbų klausimą dėl to, kad mikro įmonėms Europoje reikia palengvinti prieigą prie informacijos. Taip, tai yra labai svarbu. Jau turime tinklą, kuris vadinasi Europos įmonių tinklas, kuris dirba su organizacijomis vietos lygmenių, su prekybų rūmais ir panašiomis organizacijomis. Tai yra svarbus kontaktinis punktas, per kurį mažos ir tinės įmonės gali sužinoti informaciją ne tik apie Europos fondus prieinamus mažoms bendrovėms, bet ir apie verslo galimybės, e, verslo pirkimą ar verslo pardavimą. Aišku, kad galima e, tobulinti to tinklo veiklą, bet Kaip minėjau, po kelių dienų pradėsime viešasias konsultacijas apie tai, kaip ateityje pagerinti mažojo verslo aktą. Ir, kiek žinau, tos viešosios informacijos bus plačiai viešinamos. Jos e, bus pradėtos remiantis komisijos dokumentu, kuris baigiamas e, renkti. Tikiuosi, kad gausime daug pasiūlymų ir minčių, kaip pagerinti E, šį darbą ir kaip pagerinti komisijos darbą šioje srityje. Ačiū ponė ambasariu. Toliau pagal Dehon taisyklę e, paprašysiu du papildomus kolegas iš APP ir socialistų ir demokratų frakcijos e, užduoti klausimus. Ir pirmasis ponas Rubikas. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū užduoti vieną klausimą susijusiu su telekomunikacijų pramonė, kuri ateityje atliks labai svarbu vaidmenį. Kaip galėtume prisidėti prie to, kad e, telekomunikacijų pramonė galėtų pasiekti 20 procentų reindustrializacijos tikslą ir kaip e, ketinti sudaryti sąlygas smulkiam verslui e, pradėti veikti šioje rinkoje, kadangi mm telekomunikacijų pramonė valstybėse narėse praktiškai veikia be konkurencijos. Taigi kokie jūsų tikslai šioje srityje? Pana Rubigai, kaip žinote, aš nesu tiesiogiai susijęs su telekomų sektoriumi. Tai yra kito komisijos nario kompetencijos rytis, tačiau aš suprantu, kokia svarbi yra skaitinė darbo atvarkė ir e, skaitinės rinkos kūrimo užbaigimas, kiek yra svarbus ir kad reikia šiomis priemonėmis remti įmonės. Aš viską darysiu, kad šių tikslų būtų laikomasi, kad jis išliktų komisijos ir šios ir kitos komisijos programoje. Pateiksiu pavyzdį apie neseniai priimtą sprendimą ir reglamentą, kuris buvo pasiūlę komisijos, komisijos pirmininkas Barosas ir buvo patvirtintas parlamento ir tarybos Tai yra reglamentas dėl tarptinklinio ryšio mokesčio mažinimo. Man atrodo, kad tai yra puikus pavyzdys, kokiu mastu e, iniciatyva, kuri skirta telekomunikacijų sektoriui, gali turėti pozityvų poveikį įmonių konkurencingumo mažinimui, didinimui. Tai yra tarptinklinio ryšio kainos mažinimas svarbus tiek pavieniams vartotojams, bet taip pat ir įmonėms. Ir manau, kad reikia tokius pavyzdžius e, ir tą, tokius tikslus e, turi, toliau turėti galvoje. Ačiū. Pana Kompulanačiai, pirmoji moteris šiame posėdėje e, užduos klausimą taip vėlai. Reikėtų kažką padaryti šiame komitete, kad taip daugiau nebūtų. Prašom. Thank you on your elaborate. Ačiū apie tai, kad pakalbėjote apie tai, kad piliečiai dėl krizės jaučiasi nutolę nuo Europos Sąjungos. Aš norėčiau performuluoti tą klausimą dėl ver, ver, verslininkų, mažų įmonių, ar jie nesijaučia nutolę. Mes praradome e, 3,5 milijono darbo vietų, jūs sakote, kad bus kuriamas naujos darbo vietos. Jūs minėjote kosme, pinigus, tačiau daugelis įmonių nepasiekia tų pinigų. Taip pat girdėjau, kad kol kas nedaug e, MVI yra įsitraukusios į šią programą. Ką jūs galite padaryti ir galite su, su tomis įmonėmis susisiekti ir, ir pasakyti jiems, kad komisija daro kažką, kas verslininkams atrodo svarbu. Taip pat kalbant apie mažų įmonių internacionalizavimą, ar e, jos iš tikrųjų gali dalyvauti mokslinių tyrimų ir plėtros programose, nes ten pinigų yra iš tikrųjų daug. Taigi apskritai komunikacija čia yra labai svarbi. Sutinku, kad kartais MVI, kaip jau minėjau, atsakydamas į pono Bunano klausimą, susiduria su problemomis, e, gaudamas informaciją, kokį finansavimą galima gauti iš ES. Taigi, žinoma, kad čia komisijos darbą galima pagerinti. Mes bandome tai daryti, ypač, kaip sakiau, per Europos įmonių tinklą, tačiau turime ir kitų priemonių neseniai sukurtų, kurios yra gana veiksmingos. Tai yra taip vadinamos MVI e, pasiuntinių tinklo kūrimas. Tai yra atstovai paskirti valstybių narių vyriausybių, kurie artimai kontaktuoja su mano tarnybomis ir mūsų generaliniu direktoriumi. Ir jie teikia info, komisijai tink, e, svarbę informaciją, ko, ką atrodo konkrečios šalies MVI, ką jos mano, kad komisija turėtų padaryti. Tai yra svarbu renkant informaciją, skundus ir prašymus iš konkrečių įmonių internacionalizacija. Aš e, darysime šiek tiek daugiau šioje srityje, ypač panaudodami dalį lėšų, kurios prieinamas pagal kozmę programą. Iš 2,3 milijardo eurų, kurie yra skirti apskritai programai. Tai yra e, Iš, viso, iš esmės jos skirtos MVI, 900 e, milijonų bus skirtos bus skirti parimti internacionalizavimo projektams. Ačiū, toliau pana Virkunen. Ačiū, panai pirmininkė. Suomijos moteris nori užduoti klausimus apie mažas ir vidutinės įmonės, kaip minėjote, ponė ambasadorių, smulkus verslas smarkiai įtakoja ekonomikos augimą Europoje. Šio komisija dažnai yra kritikuojama dėl to, kad rengia teisės aktus vadovaudamasi stambių įmonių požiūrių, o mažoms ir vidutinėms įmonėms yra sunku laikytis e, biurokratinių reikalavimų, vairių daugėjančių reglamentų nuostatų, tai neigiamai atsiliepia Europos konkurencingumui. Pone ambasadoriau, norėčiau paklausti, kaip e, jūs ketinate spręsti šią problemą? Ar e, manote, kad e, per didelė reglamentavimo našta kelia problemų smulkiam verslui ir ką ketinate daryti, būdamas komisaru, kad padėtį pakeistumėte. Mes žinome apie šią problemą, problema komisija yra svarstoma e, refit programos kontekste, e, pagal kurią komisija ketina peržiūrėti galiojančius teisės aktus, siekdama sumažinti biurokratinę naštą verslui, ypač smulkiam ir vidutiniam verslui, nes jam tenka didžioji reglamentų gyvendinimo naštos dalis. Rengdami naujus teisės aktus mes atsižvelgsime į e, dabar galiojančių teisės aktų e, poveikio įvertimo išvadas susijusias su finansinėmis sąnaudomis smulkiam verslui, taip pat peržiūrėsime ir galiojančius teisės aktus tam, kad jie taptų palankesni MVI. Vieną pavyzdį pateiksiu susijusi su kontroversiškiausiu galbūt teisės aktu Kalbant apie finansinę naštą smulkiam verslui, tai yra REACH reglamentas, kuris buvo patvirtintas prieš kurį laiką ir pagal kurį turėjo būti nustatyta nauja cheminių gaminių registravimo ir leidimo naudoti tvarka. Įvertinami šį teisės aktą mes suvokiame, kad e, smulkiam verslui e, šis reglamentas e, tikrai daro neigiamą įtaką, padidina biurokratinę naštą ir dabar patikime tinkamus pasiūlymus, kaip smulkiam verslui e, padėti sumažinti tam tikrų gaminių registravimo išlaidas ir kaip sumažinti biurokratinę naštą susijusią su šių produktų registravimu. Tai tik tai vienas iš pavyzdžių siekiant sumažinti <clears throat> teisės aktų keliamą biurokratinį naštą smulkiam verslui. Ačiū. Paskutinį klausimą užduos ponas Zanonatų. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi, matydamas e, šioje salėje ambasadorių Nelį Feročį, kuris yra pasirengęs e, pradėti savo darbą. Komisijoje jis dirbo ambasadoriumi nuolatinį Italijos atstovybę prie Europos Sąjungos ir susitikinęs, kad dirbams komisijoje savo darbą atliks tinkamai. Noriu paklausti štai, ko per pastarosius metus e, daug kas pasikeitė įvairiose sritise Europa yra antra pasaulyje plieno gamintoje, tačiau per pastrosius metus šioje srityje sumažėjo darbo vietų 40 tūkstančių, gamybos apimtis sumažėjo 27 procentais, taip pat Europos gamintojai patiria didžiulę konkurenciją iš trečiųjų šalių gamintojų, kurių atžvilgių yra taikomas įvairios apsauginės e, apsaugos priemonės arba lengvatos, ypač Kinijos gamintojai. E, tokių lengvatų sulaukia. Taigi pasaulyje vis daugiau pagaminama plieno ir siekiant užtikrinti, kad plieno gamyba ir toliau išliktų konkurencinga, e, reikėtų įvertinti dabartinį situaciją ir kliūtis, kurias e, reikėtų pašalinti. Kaip ketinate imti šių darbų? Pone Zananato. mano pirmtako pastangų dėka komisija jau ėmėsi gyvendinti tam tikras priemonės plieno gamybos srityje tam, kad Europoje būtų išlaikyta plieno gamyba, turint omenyje, kad e, plieno gamybos sektorius patiria didžiulį e, agresyvios konkurencijos e, iš trečiųjų šalių spaudimą kadangi trečiosiuose šalise gamybos sąnaudos yra mažesnės. Čia paminėsiu keletą pasiūlymų, kuriuos ketiname įgyvendinti. E, apie tai minėjau šiek tiek anksčiau, tai yra susijusi susijus sistema apivartinių taršos leidimų prekybos, kurią ketiname daug energijos suvartojančioms įmonėms e, palikti nepakitusią. Tai yra labai svarbu plieno gamintojams. Bet to jau nemažai veiksmų ėmėmės tam, kad plieno gamybos rytėje sumažintume administracinę naštą. Pagal Horizontas 2020 programą yra naudojamos atitinkamos lėšos siekiant investuoti mokslinius tyrimus ir investicijas tam, kad plieno gamybos procesas taptų naujoviškesnis ir kad būtų galima mažinti sąnaudas gamybos. Taip pat ir tarptautinių lygmenių dedame pastangas, kad būtų nustatytos minimalios bendrosios sąlygos šiame sektorioje ir žinoma galime pasitelkti tam tikras apsaugos priemonės tam, kad galėtume kovoti su E, pieno eksportų dempinginėmis kainomis. Ačiū, ponė ambasadoriu. Mūsų posėdis e, visą laiką yra transliuomas tiesiogiai Europos parlamento interneto svetainėje. Taigi, ponė ambasadoriu, paskirtasis komisijos nariai. Dabar noriu suteikti Jums galimybę trumpai apibendrinti šias diskusijas. Pane pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai savo apibendinimo kalboje. Aš norėčiau, bagiamojo kalboje norėčiau padėkoti visiems parlamento nariams, padėkoti uh, Dėkuoju ir Jums už Jūsų įžangą. Įdėmiai klausiausi Jūsų klausimų ir supratau, kad dauguma klausimų buvo susijusi su o, labai konkrečiais dalykais, konkrečiais nugastavimais, į kuriuos aš atsižvelgsiu savo darbe. Bet to noriu pasakyti, tai yra pakartoti tai, ką aš sakiau savo žanginėje kalboje, kad aš esu pasirengęs su Jumis bendradarbiauti. Kreipkitės į mane, kai tik tai e, jums to reikės, nes aš esu pasirengęs plėtoti konstruktyvų dialogą su jumis. Nebejoju, kad Europos parlamentas gali svariai prisidėti prie ES pramonės e, e, renesanso. Ir aš sakiau jau, atsakydamas ponio būti koferio klausimą, kad komisijai reikia jūsų indėlio ir komisija privalo ir toliau, kiek manoma, konstruktyviau beradarbiauti su Europos parlamentu. Dėkoju, pono ambasadoriui. Dar kartą norėčiau padėkoti mūsų kolegoms iš trijų komitetų, kurie dalyvavo šiuose klausimuose. Tai yra aplinkosaugos, transporto ir vidaus rinkos komitetų nariams mes be abejo susitiksime dar rugsėjo ir spalio mėnesiais panašiuose klausimuose. Dėkoju kolegoms iš pramonės komiteto, dėkoju už jūsų klausimus ir jūsų kantrybę. Pone ambasadoriu, o jums norėčiau padėkoti už tai, kad jūs pas mus atvykote, kad skirėte mums laiko, dėkojame jums už jūsų pasirengimą ir jūsų atsakymus. Akivaizdu, kad jūs nemažai padirbėjote su buvusiu komisijos vicepirmininku ponu Tajani. Dėkoju visiems, dabar darome dešimties minučių pertrauką ir po to prasidės koordinatorių posėdis. O mūsų komiteto posėdis, antrasis komiteto posėdis vyks kitą savaitę Bruselėje. Dėkoju.